So, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, ich bin jetzt informiert worden, dass jetzt auch die Gerbiami kolegos, man pranešė, kad e, šioje salėje ir technika jau ėmė veikti, tai galime pradėti posėdį. Norėčiau su visais maloniai pasisveikinti ir e, dėl darbo tvarkės pranešti, kad tvirtinant darbo atvarkę, kad 29, 30 ir 33 darbo atvarkės punktai privalės arba turės būti nukelti į kitą posėdį. Ketvirtasis darbo atvarkės punktas, kolegos Vievka pranešimas bus svarstamas šiandien po pietų, nes kolega Svievka negalės atvykti šiandien į posėdį mm, dėl to, kad susirgo, taigi 29 300 ir 306 punktai, kaip sakiau, yra perkeliami. Dar turiu pranešti, kad šiandien vyksta pirmasis bandomasis posėdis, nes mes bandome tapti elektroniniu komitetu, nenaudojančiu popieriaus ir kai kurie mūsų komiteto nariai, tarp jų ir aš, gavome čia štai tokį prietaisą ir vietoj vietoj popieriaus dabar naudosime šios prietaisus, nors aš turiu ir popierių, tai veikiu dabar čia dirbu kaip brandalinė jėgainė maždaug tokiu principu remdamasis. Ir dabar šeši kolegos e, bandys šią sistemą ir po to ją vertins žiūrėsime, kaip toliau dirbsim dėl trečio darbo atvarkės punkto spalio 10-11 dienos posėdžio protokolą reikia patvirtinti, tikiuosi, kad nėra prieštaraujančių, tai galime protokolą patvirtinti dėl darbo tvarkės, ar būtų dar kokių pakeitimų, noriu paklausti ir pasiūlymų, nėra, tuomet darbo tvarkė patvirtiname. Kitas darbo tvarkės punktas yra penktasis, Dajana Volis ir šeštasis du pranešimai kurie yra tarpusavėje susiję. Norėčiau paprašyti pranešėjus trumpai juos pristatyti. Prašom. Much, uh, Ačiū pirmininkė. Jau vieną kartą keitėmės nuomonėmis dėl siūlomų teismo reformų. Tuomet dalyvavo teismo pirmininkas Gertz ir nuo to karto, kai jis lankėsi komitete, mes mm, gavome atsakymus į jo pasiūlymus, tai yra teisėjai kūrinį pasiūlymą iš komisijos gavome. Dabar kolegos taip pat jau turi ir mano parengtą pranešimą tarp dokumentų skirtų šiam posėdžiui ant savo stalų. Uh, norėčiau priminti, vardan mūsų diskusijų, kokia yra problema. Iš esmės, kadangi mm, nuo to karto, kai paskutinį kartą buvo nagrinėjama teismo struktūra ir e, iš esmės pasikeitusi ES sąranga yra iš esmės išaugęs darbo krūvis įvairiose sritise. Tai yra tas darbas, kurį turi atlikti teismas tai re, teismas tai reiškia, kad reikia padaryti tam tikrų pakeitimų tam, kad kuomet bylos atkeliauja į teismą, teismas turėtų galimybę laiku jas išnagrinėti. Todėl teismas pateikė mums pasiūlymų kurie galbūt susidėtų iš tokių trijų pagrindinių elementų šiame pasiūlyme. Tai yra visų pirma, sukurti e, teismo vicepirmininko postą, taip pat padidinti e, bendro teismo teisėjų skaičių ir pakeisti didžiosios kolegijos sudėti. Manau, kad mm, tuomet, kai pirmą kartą pradėjo, prasidėjo tos diskusijos, buvo įvairių minčių, ar reikėtų uh, Um, specializacijos, pavyzdžiui, dėl prekinio ženklo klausimų. Nuo to laiko, aišku, diskusijos pasistumėjo į priekį ir teismo pirmininkas laikosi netokios pozicijos taip pat. Komisija savo pasiūlyme daugmaž vadovaujasi teismo pozicija, gal su vienu ar dviem techniniais pakeitimais, Aš kaip jūsų pranešėja tiems pakeitimams pritarčiau. Taigi dabar trumpai tie trys pagrindiniai elementai, kuriuos aš jau paminėjau. Tai yra visų pirma teismo vicepirmininko postas. Man atrodo, nėra jokių priežasčių, kodėl turėtumėm tokio pasiūlymo neparemti. Aišku, jeigu viskas bus padaryta išmintingai. Tai yra, visa tai yra sudėta į aiškinamą įraštą. Lygiai taip pat dėl didžiosios kolegijos e, struktūros pakeitimo reikėtų iki 15 padidinti teisėjų skaičių didžiojo kolegijoje ir atitinkamai už, numatyti, kad um, penkių skyrių pirmininkai automatiškai dalyvautų, kuomet didžioji kolegė svarsto bylas. Ir tai turėtų kažkiek palengvinti darbo darb, e, teismo darbą, bet didžiausias pasikeitimas, aišku, yra dėl bendrojo teismo pasikeitimų. Ir čia jeigu pažiūrėtumėm į skaičius pastaraisiais keliariais metais, uh, Būtent šiai teismo daliai tenka didžiausias krūvis Taigi, galim pažiūrėti, kaip čia reikėtų tuos pakeitimus atlikti. Sutartys numato dvi galimybės vykdyti reformą arba per specializuotus teismus, arba per teisėjų skaičiaus didinimą teismo pirmininkas labiausiai pasisako už tai, kad reikėtų padidinti teisėjų skaičių ir prašo, kad būtų bent 12 naujų e, teisėjų postų būtų sukurta. Aš sakyčiau, kad čia sunkumas būtų tik tai toks, kaip po to tuos teisėjus reikėtų parinkti. E, daugeliu požiūriu Aišku, tai būtų valstybių narių reikalas, bet aš manau, kad ir mes galėtumėm savo minčių pasiūlyti ir būtent tai aš pabandžiau padaryti savo pranešime. Apart teisėjų skaičiaus didinimo dar yra vienas dalykas, į ką reiktų pažiūrėti. Aš kalbėjausi su daugeliu iš teisėjų ir su tais, kas susisiekė su mumis. Ir čia aš norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu yra procedūrinės taisyklės, kaip bendrasis teismas veikia. Tikrai reikėtų ypatingą dėmesį skirti šiam klausimui. Pagrindinis teismas labai sėkmingai skirsto darbus tarp savo teisėjų ir, man atrodo, bendrasis teismas galėtų iš to pasimokyti. Manau, kad mes čia galėtumėm gal tikrai tvirtai išsakyti savo poziciją, kad būtent to mes ir tikimės. Be to, yra ir tos bendrosios mintys yra aptariamos, ką Teisingumo teismo pirmininkas pasakė ir ką komisija pasiūlė. Mes dabar dirbame pagal bendro sprendimo procedūrą, tačiau sritis labai um, ribota, kiek parlamentas gali savo įgaliojimais pasinaudoti. Aš vis tik tai manau, kad yra tam tikrų galimybių pasirūpinti, kad būtų surastas toks sprendimas, kuris leistų teismui panaudoti visą savo potencialą darbe. Ypač konkrečiai kalbėčiau apie skirimo procesą, kuris yra siūlomas. Ir ypač tas komitetas, kuris padeda šiame procese ir taip pat procedūrinių taisyklių pakeitimas į tą atkreipčiau dėmesį, nes čia, manau, mes galėtume panaudoti šiokį tokį poveikio svertą. Ačiū pirmininkė. Herzlichen Dank. Ich darf dann ebenfalls unsere. Labai ačiū. Norėčiau mūsų tarpę pasveikinti Kalotės Kobar teisingumo, iš Teisingumo teismo ir Galbūt mm, paprašyčiau pristatyti mums Teisingumo teismo poziciją iš karto ir po to galėtume pradėti diskusijas. Prašau. Ehm. Ačiū pirmininkė. Išklausius pranešėjos pasisakymo ir Ponas Kūris, manau, teismo pirmininkas taip pat turėjo galimybę išsakyti savo poziciją mūsų posėdė. Taigi, manau, mes tikrai galime suprasti, kokia yra svarbi yra teismo reforma, kad teismas ir turėtų galimybę visus jurisprudencijos klausimus spręsti ir um, ypač reikia, aišku, galvoti apie visą teismo proceso trukmę, kad uh, teismo procesas būtų efektyvus ir tinkamos trukmės. Ir todėl yra būtent siūloma uh, pakoreguoti uh, tas atitinkamas veikimo taisyklės, kuriu, kuriomis vadovaujasi teismas ir tribunolas. Ir ką ponevolis pasakė. Noriu akcentuoti, kad e, tikrai labai svarbu galvoti, kaip, to, kaip tie teisėjų postai bus sukurti nauji, kaip bus skiriama į tuos postus, kokios bus procedūrinės taisyklės ir kaip jau buvo pasakyta e, pasiūlyme dėl teismo procedūrinių taisyklių pakeitimo, visos priemonės turi būti pritaikytos, kad teismas tikrai galėtų veikti efektyviai, kad būtų paskirti nauji teisėjai, kiek reikia. Ir tai tokia būtų mūsų pozicija. Ačiū. Herzlichen Dank. Gibt es denn dazu weitere Wortmeldungen? Die Kommission, die hat ja auch. Ačiū, ar būtų norinčių dar pasisakyti šio klausimu. Komisija yra pateikusi savo nuomonę šio klausimu ar dar norėtų ją papildyti, kas kalbės komisijos vardu. Turime komisijos atstovą. Komisijos teisės reikalų tarnybos atstovas. Manau, kad mūsų pozicijos yra labai panašios, um, tai yra ir komisijos, ir teismo, ir jūsų pranešėjos pozicijos yra labai panašios, tai aš manau, nėra reikalo plačiau komentuoti mūsų poziciją. Aš esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus, jeigu jų tokių būtų. Ar dar būtų norinčių kalbėti? Na, tai nestebina, nes pranešėjai jau anksčiau intensyviai tarpusavį diskutavo. Ta aplinkybė, kad dabar vyrauja tylu, atrodo patvirtina, jog pritarima kolegės Volis pasiūlymui, taigi dabar reikėtų nustatyti pakeitimų teikimo galutinį terminą, siūloma pasirinkti gruodžio pirmąją dieną, 12 val. ar kas nors prieštarautų šiam terminui, ne, tuomet jį patvirtiname abiejoms pranešimo dalims. Ačiū kolegai Volis. Dabar pereikime prie bendrųjų diskusijų dėl patentų. Siūlyčiau pirmiausia išklausyti iš eilės tris pranešėjus pristatysiančius temas dėl diskusijų su taryba ir dėl mūsų vidaus diskusijų siekiant suformuoluoti savo poziciją. Pradėkime nuo kolegos Arapkaus, kuris atrodo yra e, svarbiausio pranešimo autorius. Prašau. Kalbant apie dėrybas taryboje, mums e, trims kartų galioja tas pats principas. Mes iš anksto pareiškime, kad šios teisės aktus suvokiame kaip e, bendrą rinkinį ir nenorim diskutuoti atskirai ir e, Kai dėl visko sudėrėsime, tai priimsime ir galutinį sprendimą, galutinius sustarimus. Aišku, šios dalys yra svarstamos atskirai, tačiau jos įsigalios tik tai po to, kai dėl visų trijų bus susitarta. Iki šiol vyko neformalūs pokalbiai. Nuo šio ryto pirmą kartą e, galime su jais susipažinti, tačiau laiko turėjome pakankamai nedaug, e, nes 48 puslapiai yra šio dokumento. Per tą laiką mes, aišku, turėjome ir kitų užsiemimų tiek parlamente, tiek savo rinkimo apygardose. Ryškėja kad parlamento pozicija dėl pranešimo projektų ir pirmininkaujančios Lenkijos poziciją. Yra tokios, kad galima būtų susitarti per mūsų numatomą laikotarpį. Du aspektus čia reikėtų paminėti. Dėl mano pranešimo, jeigu pakeitimų, pasiūlymai dėl pakeitimų, juos pasvarstytume, tai būtų galima į dvi grupės juos suskirstyti, dėl kurių mes turime savo aiškiai pasakyti, kad jeigu norime pasiekti rezultato per e, savo nustatytą <clears throat> laikotarpį, tai negalime atsižvelgti į šias dvi pakeitimų grupės, noriu aiškiai pasakyti. Tai yra pirmiausiai susijęs klausimas su vadinamojo įkainių nustatymų pasitelkus deleguotusius aktus. Komisija tą anksčiau buvo pasiūlysi, o taryba teigia, kad jokiais būdais to nepatvirtinsinti. O taryba pagėdavo šiuo atveju taikyti įgyvendinamosius teisės aktus, o mums tai yra raudona linija, kurios mes nenus, nenusiteikia peržengti. Jeigu taryba ir toliau e, laikysi savo reikalavimų, tai negalėsime susitarti, tačiau po paskutinių neformalių dokumentų paviešinimo atrodo, kad taryboje e, kvalifikuota balsų dauguma šiam pasiūlymui nepritarė, o grįžta prie ankstesnio savo pasiūlymo, kuris buvo pateiktas vasaros metu ir aš įtraukiau jį į savo pranešimą siekiant e, daugiau e, svorio politinio suteikti bendrijos metodo taikymui ir klausimas yra, ar e, jeigu nepritarimo, tačiau tai bent jau palankaus vertinimo šios formuluotės susilauktų taryboje. Jeigu taip atsitiktų, tai tuomet galėtume e, Tai yra klausimas toks, kad e, susijęs su įgaliojimais dėl 291 arba 290 teisės aktų, kurie yra vieni, tai yra straipsnių, kurie yra vieni priimtini mums, kiti, kitas yra priimtinas e, tarybai sutarties dėl ES veikimo. Tai jeigu nepakeisime savo pozicijų vieni ir kiti, nesugebėsime susitarti. Kitas dalykas yra susijęs su kolegas Vikstrom pasiūlymu išbraukti keturis straipsnius. Čia kyla tam tikrų problemų man, nes nesuprantu šio pasiūlymo pagristumo, nors tai nėra svarbiausias dalykas, diskus, diskutuodami su kitais pranešėjai, su kuriais norime diskutuoti ir darytis kartu, aš matau, kad kiti pranešėjai tai vertina taip pat kaip ir aš šį pasiūlymą. Tačiau kalbant apie teisės tarnybų, tarybos ir komisijos pozicijų, jo, jos mano, kad straipsniai nuo 6 iki 9 turėtų likti reglamente. Jei teisingai supratau kolegę Vikstrom, ji siūlo juos išbraukti, nes veikiausiai tie straipsniai būtų įtraukti į susitarimą dėl teismo ir taip kiltų grėsmė interpretuojant tam tikrus aspektus patekti į keblę padėtį, tačiau aš e, šios grėsmės neižvelgiu. Todėl manau, turėtume išlaikyti šios straipsnius ir jų neišbraukti. Ir šiais dviem svarbiausiais klausimais mes privalome susitarti, nes jeigu tai nepavyktų, tuomet e, viskas nueitų per niek, mes galėtume, aišku, pirmiausia viską suderinti parlamente ir toliau eiti dėrėtis, tačiau tokiu būdu negalėtume tilpti į nustatytą tvarkaraštį ir kiltų grėsmė tam, dėl ko susitarėme per neformalius pokalbius. E, tai reiškia, kad tie pokalbiai vyksta palankia linkme, tačiau e, taryba dar turi pritarti jų rezultatams. Jeigu taryba jiems tačiau nepritartų, tai kiltų klausimas ir dėl mūsų pritarimo. Tokia yra dabartinė padėtis, esama dar ir kitų aspektų, dėl kurių, e, mano nuomonė, tokia, kad nereiktų jų traukti į reglamentą, nors jie man ir priimtini, nes e, tinkame pasiūlyme ir kitose vietose yra deramai tie aspektai atspindimi ir labai smulkės procedūras, pavyzdžiui, tokiais klausimais e, kaip programinių įrangų kūrimas arba biotehnologijų patentai, mano nuomonė, pateikiami pakeitimų pasiūlymai yra labai išsamus ir jie neturėtų būti įtraukiami į šį pranešimą. Galbūt komisiją reikėtų kreiptis ir e, prašyti jos parengti atitinkamus specializuotus teisės aktus. E, biologinių patentų direktyva jau veikia, galbūt ją reiktų pakeisti, tačiau tai ne mūsų darbas ir užduotis. Kalbant apie programinis įrangos patentus, komisija savo laiku buvo pateikusi atitinkamą pasiūlymą, tačiau nepaisant e, taikinimo procedūros, parlamentas šį pasiūlymą atmetė, tai dabar jis kažkur tai dausose yra. E, bet kokiu atveju į šį reglamentą tokių išsamų pakeitimų įtraukti nereiktų. Dar numatomi nauji pokalbiai ir reikia susitarti, dėl to, kaip formaliai turėtų vykti e, formalūs trilogo posėdžiai. Jeigu mes sustartume dėl savo pozicijos pirmininkas, aš galiu pristatydamas savo pranešimą pasakyti, kad 80 procentų pritariu kolegos Rapkajaus nuomonį, dabar kolega ba Baltazar. Ačiū pirmininkė. Pabandysiu irgi apibendrinti šio pranešimo tikslai yra dviejopai. Viena vertas stengiamės palengvinti prieigą vidutinėms ir mažoms įmonėms prie patentų apsaugos. Ir antra, mm, kalbant apie lingvisnius klausimus, mes norime palengvinti gyvenimą įmonėms, kurios bando užregistruoti patentus. Taigi, kalbant apie pirmąjį tikslą, manau, reikia pasakyti, kad tai yra galimybė, galimybė ne vien tik tai užsitikrinti vieningą patentinę apsaugą, kuri sumažintų registracijos e, išlaidas, bet taip pat ir galimybę e, sumažinti išlaidas dėl e, kalbinių aspektų, bet tai taip pat galimybė ir um, užtikrinti lengvesnės, galimybę uh, uh, užtikrinti lengvesnės uh, prieigos prie patentinės apsaugos sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad tos įmonės galėtų lengviau patekti į kitas rinkas, užsitikrinę savo produktų patentinę apsaugą. Ir konsultacijų procedūroje būtent apie tai kalbėjome ir uh, plačiai apie tai yra kalbama, kuomet e, diskusijos pasisuka link vidaus rinkos plėtojimo klausimų. Taigi konkrečiai mes analizavome ketvirtą straipsnį, kuriame yra kalbama apie mm, tai, kas yra apie gerą valią ir e, sukčiavimo klausimus. Ypač mes turime atkreipti dėmesį į MVI situaciją susijusią su sukčiavimu, nes tokia rizika tikrai padarytų didelės žalos mažoms ir vidutinėms įmonėms, nei didelėms įmonėms, kurios galbūt lengviau gali užfiksuoti tokius atvejus, kuomet jų patent, patentų apsauga yra pažeista. Uh, Taigi mes turime ieškoti sprendimų tinkamų MVI. Kitas dalykas dar yra kompensavimo sistema, tai yra penktas straipsnis ir vėlgi čia, manau, mes turime būtent galvoti tik tai apie MVI, apriboti tas nuostatas, kad jos būtų taikomos tik MVI, nes būtent tai būt, ypatingai paveikia europinės įmonės. Aš čia dar e, turėčiau pasakyti porą žodžių dėl tarybos. Man atrodo, kad jie sutinka mūsų, mūsų poziciją, nors ir laikosi nuomonės, kad reikia įtvirtinti bendruosius principus, bet nekalbėti apie konkrečias priemonės, kurios būtų skirtos MVI apginti ypatingai. Manau, kad ypač čia eitų kalba apie pakeitimus dėl pono Rapkai pranešimo, kuomet mūsų ekonomika išgyvena tokį sunkmetį kai kurios valstybės narės galbūt gali kelti klausimą, gal reikėtų tik tai išdėstyti graž, gerus principus, bet nekalbėti apie konkrečius mūsų um, ūkio sektorių gynimo būdus, bet čia aš manau, kad būtent stengiuosi išspręsti tos klausimus mm, neužginčyt, nekvesionuodamas to susitarimo, kurį ir tai buvo labai sunku pasiekti taryboje, nes aš manau, aš manau, kad jeigu dėl to susitarimo kiltų kažkokių problemų, tai e, visas šis reikalas žlugtų. Tačiau reikia turėti omenyje, e, su kokiais sunkumais susiduria mūsų įmonės, kurios tengiasi užsitikrinti patentinę apsaugą ES. Apie 31 tūkstantis patentų užregistruojama anglų kalba, 23 tūkstančiai vokiečių kalba, 6 tūkstančiai prancūzų kalba, 5 tūkstančiai kitomis kalbomis. Taigi sistema veikia, tačiau mes galvojame, kad geriau būtų dar parengti ir papildomą pasiūlymą, kuomet baigsis pereinamasis laikotarpis, kad tas, kuris kreipiasi dėl patento, galėtų po to prašyti, kad tas patentas jau tik tai anglų kalba būtų tvarkomas toliau. Pavyzdžiui, Lenkijos patento turėtojas, tarkim, užsima verslu, dirba prie Vokietijos sienos ir jeigu jo patentas užregistruojamas vokiečių kalba patentų biure, tai galbūt jis tas patento turėtojas galbūt galvos, kad lengviau būtų kad viskas būtų tvarkoma tik tai vokiečių kalba, tik tai anglų kalba ir tada sumažėtų išlaidos. O galbūt tas patento turėtojas nuspręs, kad gal, galbūt jis nuspręs, kad iš karto gali registruoti savo patentą tik tai vokiečių kalba arba tik tai prancūzų kalba. Taigi tam asmeniui mes suteikėme visas galimybės rinktis galbūt po to tą perinamąjį laikotarpį būtų galima pažvelgti ekspertų komitete ir nuspręsti, ar reikia mm, kažką tai daryti dėl automatinio vertimo, galbūt yra didelė pažanga toje srityje ir gal galima kažką keisti. Nemažai pakeitimų yra pateikta, Vienas yra katalonų nario, kuris siūlo, kad e, turėtų būti ir pusiau oficialiomis kalbomis suteikiama galimybė e, registruoti patentus. Pavyzdžiui, oficialiai yra ispanų kalba, katalonų kalba yra pusiau oficiali, galbūt ji nėra valstybės narės oficiali kalba, bet e, galbūt uh, Irgi būtų galima registruoti patentą tokią kalbą, nors kai kurios valstybės narės turi kelias valstybinės kalbas, šiuo atveju taip nėra. Galbūt galima ir kitų kalbų įtraukti į sąrašą greta valstybinių kalbų, kurios yra 27 valstybėse narėse. Toliau dėl teisėjų, kad visuomet, jos, visuomet teisėjai turi visų pirma remtis geros valios principų nagrinėdami sukčiavimo atvejus. Ir čia yra galbūt, jeigu yra kažkokių pasiūlymų, net jeigu jie yra geri, ar gali būti jie traktuojami kaip kišimasis į teisėjo darbą ar ne, o čia gal reikėtų galvoti, manau, kad teisėjas turi galimybę nuspręsti, ar tai buvo gera valia pasielgta ar ne tuo atveju. Toliau dėl, kiek, dėl dokumentų patento patvirtinimo, čia kokia kalba būtų vertimai, čia konvencijos būtų klausimas jau. Ketvirtam straipsnė yra pasakyta, kad jeigu yra ginčas kažkoks, tai visas dokumentų paketas turi būti verčiamas į e, tos valstybės, kur yra susijusi su to klausimu kalba. Toliau dar kalbam apie tai, kad pereinamą laikotarpį reikėtų sutrumpinti iki ketverių metų ir po to reikėtų perėti prie tos sistemos, kuomet būtų e, vartojama tik tai anglų kalba. Tačiau aišku, kad uh, tai jau būtų absurdiškas pasiūlymas, reikia atsižvelgti į sprendimus taryboje, nes kitaip būtų sunku įgyventi tą tikslą, kurio siekia visos ES įmonės, kurios nori vieningos patentinės apsaugos ES, kad ES e, ekonomika galėtų tinkamai plėtotis. Toliau dar dėl papildomų paaiškinimų prašymo, čia ypatingas dėmesys turi būti skirtas uh, konkretiems aspektams. Būdamas paskutiniu pranešėju, kalbėsiu labai trumpai. Kolega Rapkai pristatė, kokia atmosfera vyksta neformalus pokalbiai su taryba. Džiaugiuosi, kad pirmininkaujantį Lenkiją daro didelę pažangą ir tas tvarkaraštis, laiko tarpas numatytas, kuris yra pakankamai nedidelis, Iš tikrųjų, jį galima išpildyti, galima jį tilpti. Mums e, reikia išskirti dvi pataisų grupės. Pirmoji, pirmasis tikslas yra užkirsti kelią visa, visam projektui. Apie tai jau kalbėjome prieš pasirinkdami sustiprinto bendradarbiavimo procedūrą ir aš tikiuosi, kadangi dauguma pritarė sustiprinti bendradarbiavimo procedūrą, tai dauguma atmes ir šią pakeitimų grupę. Todėl, e, turint omenyje mūsų laukiančias diskusijas su taryba, nereikėtų rimtai svarstyti šio pakeitimo rinkinio arba grupės. Antra grupė sudaro svarstymo verti pasiūlymai pagerinsantis teksto nuostatas ir su taryba turėsime tartis apie tai, kaip uh, būtų galima susitarti dėl uh, labiausiai neprimtino Europos parlamentų nuostatų, dėl to, kad Europos sutartyse uh, nesama jokio teisinio pagrindo dabar tarp atskirų šalių narių vykstančiams e, dėryboms ir čia turime reikalų su tam tikros rūšės sui generis teisė, nors tai ir yra bendrijos teisė, tačiau iš pat pradžių mes laikėmės nuomonės, kad e, esama sąsojų tarp visų trijų pranešimų ir dėl jų norime dėrėtis kartu, nepaisant to, kad e, veiksmų laisvė, galimybių laisvė valstybėms narėms yra pakankamai didelė šiuo atveju. Daugiausia ginčytinų klausimų kyla dėl techninio pobūdžio aspektų, ne dėl turinio Todėl galimybės susitarti su taryba yra neblogos. Pasitelkus mūsų ekspertinius gebėjimus ir šį klausimą svarstame jau nuo 2001 metų ir galime todėl suteikti tarybai pagalbą rengiant tarptautinės sutartis, kurios atitiktų Teisingumo teismo jau e, turimus nutarimus ir turime to siekti, užkirstami, siekdami užkirsti kelią atitinkamoms problemams, kurios galėtų kilti. Manau, kad e, derindami savo veiksmus su atitinkamomis teisės tarnybomis ir ekspertais žengsime teisingu keliu. Tie galiu pasakyti apie savo pranešimą. Kol kas vienintelė kalbėti užsiregistravo diskusiją ponia Vikstrom, nes kita kolegė turėjo Lichtenberger turėjo išvykti į kitą sustikimą. Pone Vikstram, prašau. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, dėkoju trim pranešėjom už jų darbą. Pritariu daugam, ką sakė pranešėjai. Taip pat ir tam, ką jie sakė apie būtinybę gerinti padėtį MVI taip pat gerinti atskirų mokslinių tyriejų ir universitetų būklę. Tačiau yra vienas esminis klausimas, kurį būtina išspręsti, bent jau aš taip manau. Taigi pasistengsiu kalbėti tik apie tą, mano nuomonė, svarbiausią klausimą. Jis yra šiek tiek techninis, tad tikiuosi, kad jūs neprieštarausite, tai bandysiu jį detaliai apibūdinti, ir apibūdinti taip, kad visi mūsų kolegos, kurie nelabai įsigilinę į šį klausimą, taip pat jį įsigilintų ir suprastų mano argumentus. Kaip žinote, yra trys pranešimai, du reglamentai, vienas tarptautinis susitarimas dėl patentų teismo įsteigimo. Naujasis patentų teismas būtų tarptautinis teismas, turintis išskir... išskirtinai sudarytas iš ES valstybių narių atstovų jį galima būtų palyginti Beneliukso teisingumo teismui arba su kokiu kitu teismu. E, vienai par kitaip, kiti teismai turėtų taip pat pripažinti tą ES teisės viršenybės principą. Taip pat teismas galėtų priiminėti tam tikrus sprendimus e, kartu su ES teisingumo teismu tais atvejais arba tose bylose, kai kyla klausimų dėl uh, ES teisės aiškinimo. Tad jau yra tam tikrų taisyklių, tam tikrų principų, kurie yra suderinti pagal ES teisę. Vienas iš jų yra biotek direktyva. Ir naujasis patentų teismas a, a, galutinės instancijos atveju turėtų a, siūsti bylas į teisingumo teismą, a, e, jeigu, pavyzdžiui, kils ginčių dėl biotek direktyvos a, aiškinimo. Toks būtų pavyzdys. Dabar pereikime prie tų probleminių elementų. Jeigu mes įtrauksime naujas taisyklės dėl patentų į du reglamentus, e, tai turės pasiekmių visai bendryjei ir tai taps bendrijos teisės dalimi, taip pat kaip BTEC direktyva. Lygiai taip pat e, reikės tas bylas siūsti tam, kad ES teisingumo teismas priimtų e, sprendimus ir taip pat pateiktų savo sprendimą dėl aiškinimo. Visa tai gali būti tikrai problematiškas procesas. Tačiau jeigu tos taisyklės bus įtrauktos į susitarimą dėl teismo, o tas susitarimas yra tik tarptautinis susitarimas, tai nėra ES teisė, tai tuomet e, aiškinimo E, tam tikri dalykai nebūtų perdodami teisingumo teismui ir tai taptų tam tikrų apeliacinių teismų, na, o patentų teismas dėl tų ginčių priimtų galtinį sprendimą. Taigi yra trys straipsniai - šeštas, septintas ir aštuntas, juose kalbama apie pažeidimus pasiūlyme dėl bendro patento sukūrimo tai įvestų, sukurtų naują patentų bendrą teisę ir ją įtrauktų į bendrijos teisę. Dar yra vienas pono Rapkai e, pakeitimas antrajam straipsniui dėl žalos atlyginimo ir ten taip pat kalbama apie naują ES patentų teisę, jeigu tai bus įtraukta į reglamentą. Norėčiau šitą paaiškinti. Aš tikrai labai pasitikiu Europos teisingumo teismų ir gerbiu tą teismą. Tačiau, manau, jog visi žinome, kad teismas jau dabar yra atsidūręs labai sudėtingoje padėtyje, tai yra jam trūksta išteklių, bylų kiekis yra per didelis. Kaip jau sakė kolegė Dajana Volis, Europos teismai yra per daug apkrauti darbų. Ir jeigu dabar dar mes patentų bylas, sudėtingas bylas jiem irgi užkrausime, jeigu tai padarysime įvesdami į Europos teisę patentų teisės nuostatas, tai problemos tik dar paštrės. Visi, kas stebėjo, kaip vyko diskusijos dėl biudžeto, tikrai suvokia, kad padėtis yra sudėtinga. Net jei pavyks gauti papildomų lėšų teismui, tai tų lėšų vis tiek nepakaks ir teismas negalės tvarkyti su papildomam bylom. Dar daugiau. Bilų nukreipimas į teisingumo teismą reikštų, kad būtų vėluojama, būtų vilkinamas bylų svarstymas porą metų galbūt. Ir tai iš esmės reiškia, kad dramatiškai išauktų kaštai. Be abejo, nuo to labiausiai nukentėtų MVI, taip pat kitos bylos šalis, kurių finansiniai ištekliai yra riboti. Taip pat reikia pastebėti, kad 6 ir 7 bei 8 reglamento straipsniai apima tik tai naujuosius patentus ir jų poveikį bendryjai. Tačiau kiti patentai, kurie neturi E, poveikio bendryjei yra įtraukti į kitus identiškus straipsnius e, teismo susitarime. Taigi tai e, turėtų būti tikrai paskata vartotojams neprašyti, kad būtų aiškinamas, ar jų patentas turės pasiekmių bendryjei. Taip pat gali kilti rizika, kad teismo praktika pradės vystytis dviem kryptim. Naujasis patentų teismas priims sprendimus pagal teismo sprendimą dėl patentų, kurie neturi poveikio bendryjai. Na, o teisingumo teismas priims sprendimus atsižvelgdamas į reglamentą dėl tokių patentų, kurie turi poveikį bendryjai. Na, dar ne, ne visai baigiau savo pasakymą, dar kelis dalykus norėčiau paminėti. Taip pat noriu pateikti pavyzdį. Profesor, profesorius Klaser, dirbantis uh, Müncheno technologijos universitete bei Max Planck institute. Jis yra parašęs mums visiems adresavęs labai uh, konkrečius dokumentus uh, ir aiškina tam tikrus atvejus, kai reikės nukreipti bylas į Teisingumo teismą, jeigu tam tikri straipsniai ir tekstas liks uh, dabar reglamente. Aš jo nuomonę išsamei išstudijavau, tikiuosi jūs padarė tą patį. Ir aš esu įstikinus, kad reikia harmonizuoti teismo praktiką Europoje. Tačiau taip pat aš manau, kad bent jau kol kas to tikslo geriausiai pasieksime per naują specializuotą e, patentų teismą, kurį kaip tik ir norime sukurti. Taip pat e, Kaip suprantu, jūs visi bendravote su daugybė ekspertų, e, teisėjų, profesorių, akademikų, svarstėte šį klausimą ir žinote, kad visi jie vien balsiai pritarė tokiai pozicijai, tai yra, kad šie trys straipsniai iš reglamento turėtų būti perkelti į susitarimą dėl teismo, tokiu būdu išvengiant papildomų e, patentų teisės nuostatų įtraukimo į bendrijos teisę. Tokiai pozicijai beje pritarė ir intelektinės nusavybės teisėjų asociacija. Ji šių metų spalio pabaigoje priėmė sprendimą, tai yra jį priėmė 27 valstybių narių teisėjai ir jie vienbalsiai išreiškė savo nuomonę ir jie taip pat teigia, kad šių trijų straipsnių nereikia įtraukti į reglamentą. Šios asociacijos pirmininkas e, Robert Jacob jis taip pat yra ir Londono universiteto profesorius, e, labai detaliai pateikė savo argumentus ir aš jį pacituosiu. Tokių bylų nukreipimo pasiekmes tikrai būtų didžiulės. E, bylų nagrinėjimo vilkinimas būtų labai ilgas ir kol kas tikrai neaišku, ar nespecializuoto teisingumo teismo sprendimai būtų aiškus. Kam reikia tokio specializuoto patentų teismo? Na, negalime prarasti to tikslo, dėl kurio tą teismą norime įkurti. Aš nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris pasisakytų už Teisingumo teismo įtraukimą į patentų bylų nagrinėjimą. Priešingai, vartotojai, teisėjai, profesoriai, akademikai visi pasisako prieš tokį dalyką. Taip pat pacituosiu daktarą Jogen Pagendach, kuris yra Europos patentų advokato asociacijos vadovas. Jis teigia, kad jei norite nužudyti visą projektą, tai tuo met patentų teisę įtraukite į Europos teisyną ir teismo praktiką. Taigi tokia yra uh, geriausiai žinomų ekspertų ir akademikų nuomonė dėl patentų teisės. Kolegos, draugai, kodėl mes, esantys šiame kambaryje, nenorime paklausyti tokių rekomendacijų ir tokių patarimų? Kas mes tokie, kad jų neklausytumėm? Ir beje, tai nuomonė pritarė ir Business Europe bei tarptautiniai prekybos rūmai. Aš šį klausimą jau nekartą kėliau, aptarinėjau jį su daugeliu žmonių, bet iki šiol neišgirdau nei vieno esminio argumento už šių straipsnių įtraukimą į reglamentą dėl bendro patento sukūrimo. Vienintelis argumentas prieš tokį pasiūlymą buvo štai koks. Kai kurie teisininkai, ypatingai iš komisijos teisės tarnybos, mano, jog šie straipsniai turi būti įtraukti tam, kad e, būtų pasinaudota teisinių pagrindų pagal 180 straipsnį. Aš prašiau jų plačiau paaiškinti, ką tai reiškia, kam to reikia, tačiau jie nesugebėjo man pateikti išsamaus atsakymo, bent jau iki dabar. Kol kas jie dar jo nepateikė ir, na, aš vis dar laukiu to atsakymo. tokia padėtimi tikrai esu na, nepatenkinta ir priminsiu, kad pasiūlymas dėl šių trijų straipsnių buvo atmestas teisininkų, mokslininkų ir taip toliau. Jie teigia, kad reglamentą galime pakoreguoti pagal 118 straipsnį ir galima tą padaryti be šių trijų straipsnių. Ir tokią nuomonę išsakė geriausiai žinomi stipriausi ekspertai Europoje. Taigi reikėtų viską labai atidžiai apsvarstyti. Beje, tarybos nuomonė šio klausimu taip pat išsiskiria. Yra kelios šalis, kurios pritarė tai bendrai pozicijai, e, tačiau dauguma pasisako, kitagi dalis pasisako už šių straipsnių įtraukimą į reglamentą. Ir tokios pozicijos jos laikėsi dar prieš ekspertams įtraukiant diskusijas. Pirmininkė, pabaigai noriu pakomentuoti pono Rapkai pasiūlymą dėl žalos atlyginimo. Kalbant apie esmę ir turinį, aš pasisakau prieš to principo įtraukimą, todėl kad kiekviena šalis skirtingai skaičiuoja žalą. Tačiau, jeigu mums pavyktų rasti susitarimą dėl 6 ir 7 ir 8 straipsnių perkelimo iš reglamento į teismo susitarimą, tai tuo met kompromiso vardan bei pasitelkus kūrybingumą aš nesipriešinčiau pono Rapkai pasiūlymui dėl 8 straipsnių ir žalos atlyginimo įtraukimą į sustarimą dėl teismo. Tačiau, kaip jau sakiau, mano nuomonė, to nereikėtų įtraukti. Toliau, dėl mandato, dėl įgaliojimų. Aš išanalizavau pasiūlymą ir neprieštarauju jo turiniui. Taip pat manau, jog tą mandatą reikia traktuoti kaip atvirą mandatą ir tikrai nereikia bandyti išvardinti baigtinio sąrašo. Manau, kad e, mums apskritai reikėtų dar daugiau šiek tiek laiko, kad galėtumėm aptarti tuos klausimus, kuriuos aš šiandien kėliau. Ir aš norėčiau, kad šešėliniai pranešėjai tam irgi pritartų. Ir e, jie tiesiog pasakytų, kad e, tai nesukels papildomų problemų rytoj bei per tolesnius trilogo susitikimus. Aš tikiuosi, kad e, tai padės išspręsti ir kitus susijusius probleminius klausimus. Šiame pakete yra ir daugiau labai įdomių klausimų, tačiau aš jų kalbu gan ilgai, todėl dabar jau baigsiu savo pasisakymą ir noriu dar kartą padėkoti mūsų trims muškietininkams, trims pranešėjams. Ačiū jiems už puikų darbą. Danke, Frau Kollegin Wikström, für die umfassende Darstellung. Ačiū kolegė Vikstrom už išsamų aplinkybių pristatymą, noriu tačiau mus nuraminti, kad darybų įgaliojimai lieka įgaliojimai, čia neužbėga už akių darybų rezultatams, mes galime steigdami įgaliojimus suformuoluoti savo tikslus, o darybų metu tikėtis visokiojopo lankstumo, visi pranšiai suvokia tą problemą, tai yra nieko naujo, bet e, per neformalų trilogą su pirmininkaujančią Lenkiją jau aptarėme šį aspektą ir komisijos teisės tarnyba šiuo klausimu yra užėmusi atitinkamą poziciją. Tarybos dauguma taip pat mano, kad e, būt, kiltų tam tikra grėsmė išbraukus e, šį straipsnį iš reglamento, tuomet nepakaktų teisinio pagrindo, kuris, kuriame daugiausiai kalbama apie intelektinę nusavybę. Jeigu nieko apie tai neparašysime, tai gali atsitikti arba kilti klausimų dėl teisinio pagrindo tarp e, eilučių skaitant e, teisingumo teismo išvadą, galima suprasti, kad jis nori išlaikyti savo prerogatyvas ir veikiausiai pakankamai įdėmiai stebės, kad nekiltų interesų konflikto tarptų, kurie e, būtų linkę patvirtinti praktikoje naudotina patentų teisė ir tarp tų, kurie šios materijos nesupranta. Taip pat e, bendrijos teisininkams galėtų kilti problemų dėl to, kad būtų netinkamai interpretuojama bendrijos teisė. Tai manau, kad šie klausimai toliau turės būti svarstomi ir savo vertinimu galiu pasakyti, Matau, kad kolega Rapkai taip pat laikosi tos pačios nuomonės, kad siekiant e, sumažinti iki minimumo teisinę riziką reikėtų palikti reglamente ir teismo dokumente šios straipsnius, jų nuostatas tokiu būdu padarytume mažiausiai klaidų, net ir tuo atveju, jeigu kiltų klausimų, kurie turėtų būti svarstami teisingumo teisme, tačiau dėl diskusijos esmės turbūt, e, diskusijos esmė nuo to nepasikeis, kolega Rapkai trumpai dar norėtų pasakyti. Galima būtų paminėti, kad buvo kitaip įsivaizduojama jurisprudencija ir taryba paprašė parengti atitinkamą paaiškinimą teisingumo teismo ir rezultatą dabar turime. Teisingumo teismas konstatavo, kad pasiūlymas tam tikrai jo aspektai netitinka bendrijos teisės ir vienas iš tų punktų yra pasiūlymo dėl teisės akto teikimo procedūra ir teismas gali sulaukti dar daugiau darbo, tačiau Būtent ši institucija konstatuoja teisės aktų pasiūlymų sudarinamumą su bendrijos teisė. Ir jeigu bus konstatuota, kad pasiūlymas nesuderinamas su bendrijos teisė, tai jis nueis šūnį ant uodegos. Tai yra pirmas pastebėjimas. Antras pastebėjimas susijęs su tuo, kad e, išbraukdami nuostatas dėl materialinės teisės galėtume daug sutaupyti pastangų, tačiau aš nepasisakau už tai, kad mes teiktume kažkokius pasiūlymus be visiško turinio ir iš to pasiūlymo turime matyti, apie ką eina kalba, kokia yra problema ir e, net ir atsižvelgiant į ekspertų vieningą nuomonę, aš dažniausiai savo subjektyvę nuomonę susiformuoju ir dar e, galiu e, įsiklausyti į tuos kolegas, kurie laikosi kitos nuomonės. Tas įspūdis, kad e, visi ekspertai mano, jog turi būti vienaip, tai yra, reikia išbraukti šios straipsnius. Man toks įspūdis nesusidaro, nes labai daug ekspertų pažįstu, kurie tvirtina galbūt ne visiškai priešingus dalykus bet bent jau tie, kurių paklausiau, teigia, kad nereikėtų išbraukti šių straipsnių, o yra ir nemažai tokių, kurie mano, kad labai svarbu, jog šie straipsniai jų nuostatus liktų reglamente, taigi nereikėtų bandyti sudaryti įspūdžio, kaip e, kolegė Vikstram bandė teikti, kad kas mes tokie esame, kad bandytume stoti prieš uh, E, visus ekspertus, mes esame tų pačių ekspertų dalis ir esame visą laiką visokių susipinusių interesų. Aš, pavyzdžiui, esu gavęs laiškų iš Vokietijos vertėjų raštų e, asociacijos ir e, Jie teigia, kad pasirinkus trijų kalbų sistemą, tai yra visiškai nesąmonė, ką jūs e, čia siūlote. Aš puikiai suprantu jų poziciją, tačiau mes čia nebandome kažkokius arba neprivalome priminėti verslo modelių naudingų Vokietijos vertėjų raštų asociacijai. Ir aš manau, kad tie ekspertai, kuriuos jūs minėjote, taip pat vadovaujasi tam tikrais interesais, teikdami savo pasiūlymus dėl šių straipsnių. Galiu įsivaizduoti, E, tos interesus, galiu ir kitų grupių interesus įsivaizduoti ir nujausti, mes turime priimti politinį sprendimą, todėl mano išvada yra tokia, kad neturėtume keisti pasiūlymo esmės, jo sandaros, o visi dalykai susiję su jurisprudencija ir e, dėl to kilančiais sunkumais, galbūt pranešėjas Lėnė galėtų daugiau apie tai pasakyti, aš čia nesu ekspertas, veikiau esu mėgėjas teisės reikalose, todėl įsiklausau į teisininkų ir teisės ekspertų nuomonę, tačiau galiu konstatuoti, kad e, dėl šio pasiūlymo esama daug skirtingų teisės ekspertų komentarų, o mes turime priimti galutinį sprendimą, kuris yra politinis pirmininkas. Nėra daugiau norinčių kalbėti. E, pratesdamas kolegos Rapkai mintį e, dėl uh, pasiūlymų teikimo procedūros, tai nes, ne teismas priima sprendimą, tačiau tik, e, arba priima tik tuo atveju, jeigu svarsto atitinkamą klausimą ir jeigu yra koks nors e, Europos teisingumo teismo išaiškinimas. išaiškinimas. Ir e, šiame reglamente tikrai nėra uh, kažkokių pasiūlymų, kuris būtų iš naujo išradinėjama patentų teisė. E, todėl valstybių narių teismai kreiptųsi į teisingumo teismą tik tuo atveju, jeigu patys negalėtų, negalėtų e, išspręsti. Todėl aš neižvelgiu čia didelės grėsmės, kad bus labai, e, kad smarkiai padidės kreipimusi į E, teisingumo teismą skaičius, e, nes e, tokių tikrai neišaiškinamų atvejų neturėtų kilti labai daug. To. Taip aš įsivaizduočiau šią procedūrą. Teisingumo teismas taip pat mini ir kitą problemą, kurios neminėjo Bernat Rapka ir kolegė Vikstriom noriu pasakyti, kad šis klausimas dar nėra iki galo apsvarstytas. Rytoj yra numatytas susitikimas E, kuriame bus svarstamas šis klausimas, taip pat su taryba dar apie tai kalbėtumės, tačiau mano požiūris yra toks kaip ir kolegos Rapkais. Ir e, dabar paliksime šį klausimą. O, e, o dabar suteiksiu žodį žaliųjų atstovui. Kaip jau anksčiau keičiantis nuomonėmis sakiau, mes norime ES patento, tai mūsų nuomonė pagerintų dabartinę padėtį. Bent jau dabar mums nepatinka, kaip viskas vyksta, taigi tas bendras patentas būtų gerai. Tačiau mums kelia nerima siūlomas sprendimas. Taip, visi šie klausimai yra itin painus ir sudėtingi, tačiau, kaip mes suprantame, dabar siūlomas sprendimas netitinka sutarčių pavyzdžiui, dėl to, kad yra perduodamas sprendimų prieimimas už ES ribų esančiai institucijai. Mums atrodo, kad tai yra nesuderinama su sutarčių nuostatomis. Kaip jau girdėjome per ankstesnį trilogą, tokiai pozicijai pritarė ir komisijos teisės tarnyba. Jam irgi kyla tų pačių abejonių. Būtent todėl mes džiaugiamės tuo, kad AFKO komitetas taip pat turi tokių abejonių ir jie paprašė parlamento teisės tarnybos pateikti savo nuomonę šiuo klausimu. Tikiuosi, kad gavę tą nuomonę galėsime viską iškiau apsvarstyti ir tikiuosi, kad ją gausime prieš balsavimą. Tačiau norėčiau paraginti kolegas elgtis atsargiai. Aš suprantu, kad tiek EPP, tiek socialistai nori uh, E, kad būtų sukurtas tas ES patentas. Ir mes dėl bendro tikslo visi sutarėme. Tačiau raginčiau kolegas prisidėti prie mūsų ir užtikrinti, kad rastas sprendimas būtų geriausias ir pagrystas. E, tikrai negalime leisti, kad susidarytų tokia padėtis, kurioje valstybė narė kreipiasi į teisingumo teismą po kokių trijų ar keturių metų ir teismas pasako, kad ne, tai buvo neteisėtas e, variantas, nereikėjo taip daryti ir neteisingai jūs pasielgėte. Taigi raginčiau kolegas dar kartą viską išnagrinėti ir taip pat apsvarstyti ir mūsų siūlomus pakeitimus. Ačiū. Primsime domen, tačiau šį klausimą dabar nenorėčiau sakyti, jau aptarėme, svarstėme įvairiai visus aspektus ir manau, kad Šis klausimas iš esmės išspręstas, tai netyčia dalyvavau e, Konstitucinio kalų komiteto diskusijos, nes turėjau ten pristatyti kitą klausimą, man nesusidarė įspūdis, kad e, AFKO komitete yra pritarima ekstremų kolegos pristatytai e, nuomoniai. Buvo nusiųstas laiškas ir paprašyta teisės tarnybos pareikšti savo nuomonę dėl įvairių klausimų. Ir pasitelkus atitinkamus Europos teisingumo teismo sprendimus. Manau, iš šios klausimus atsakyti nebus sudėtinga, tačiau palaukime atsakymų. Ir tiek daugiau nėra norinčių kalbėti. Baigime svarstyti šį darbo tokias punktą. Dabar 10.11 punktai, tai yra ponios Tain ir ponios vėl Tain. Du pranešimai, prašau, kolegė, kolegė Tain. Norėčiau pristatyti du teismo sprendimus susijusius su turtiniais e, klausimais sutoktinio ir e, registruotos partnerystės dalyvių. E, taryba apsvarstė visus skyrius šio reglamento. Klausimas yra, ar nauja, nauja pirmikaujanti valstybė e, su tokia pačia energija e, svarstyti šį klausimą kol kas neaišku, nes Danija nedalyvauja teisinės bendradarbiavimo e, projektuose. Mes laik, lankėmės Kopenhagoje neseniai, ten turiu pasakyti, kad Teisingumo ministerija šioje šalyje veikia pagal tam tikrą kitokią, tam tikrą kitokią metodiką e, ir būtent e, teisingumo ministras nėra atsakingas už suturtiniais su santykiais susijusius klausimus, veikiau su asmeniniais santykiais. Ta pirmininkaujanti šalis, kuri sėkmingai baigs svarstyti šį klausimą ir pasieks sprendimo, galės laikyti tai savo e, politinė sėkme. Aš noriu pasakyti, kad pasiekus galutinius sprendimus dėl įvairių aspektų susijusių su e, santokos e, teisė, e, su teismų jurisprudencija, su turtiniais klausimais. Jeigu viską palikti įspręsti, tai galėtume savo piliečiams aiškiai parodyti, kad kažką konkretaus nuveikėme. Noriu pasakyti, kad abu reglamentai galioja tiek e, skirtingų lyčių, tiek tos, paties, tos pačios lyties santykiams santokoms ir santykiams, partnerystiai. Ir pirmiausiai mes bandome e, rasti sąsajas e, ir susijęti santokas su gyvenamosiomis, e, gyvenamąją vietovę, su aplinkybėmis, o tik vėliau su pilietybė. Siekdami, kad abu reglamentai praktikoje būtų įgyvendinti, mes bendradarbiavome su Europos notarais, buvo e, sušaukti atitinkamą konferenciją notarai, mokslininkai, šeimos bylų advokatai ir jie visi teigia, kad e, nesant politinio susitarimo arba sąmoningai jo nesiekiant, e, buvo sunku išspręsti daugelis su šeimos teisė susijusių klausimu ir su paveldėjimo teisė, taip pat su pirmoju Briuselio reglamentu susiję aspektai nėra visiškai perkelti į nacionalinę teisę, taip pat e, labai sudėtinga padėtis yra su sutoktiniu turto apibrėžimu e, ir e, yra nemažas sąrašas dalykų, kurie nepatenka į sutaktinių turto sąrašą. Aš siūlyčiau kitokio pobūdžio sąrašą, tokių teigiamų aspektų, o visi klausimai ir visos problemos kyla dėl to, kad valstybės narėse skirtingai suvokiamas sutaktinių turtas, skirtingai jis aprėžiamas, kalbant apie sutaktinių turtinę teisė skirtumai susiję e, su taip pat ir su to, kad, pavyzdžiui, Prancūzijoje tam tikri aspektai yra priskirtini e, daiktiniai teisėjai, kiti aspektai e, nėra priskirtini teisin, daiktiniai teisiai ir jie galioja, pavyzdžiui, asmenims gyvenantiems santokoje, negalioja partnerystę registrausiems asmenims. Taip pat reikia dar taikyti įvairias šimtis susijusios su paveldėjimo teisė, su dovanojimo teisė, nes jeigu ne e, patvirtinsime tam tikrų pakeitimų, tai realiai praktikoje reglamento nuostatos negalės būti taikomas, nes mano minėtame teisininkų kongrese kilo daug klausimų dėl taikymo srities. E, taip pat reikėtų taikyti e, išimti e, įvairioms nacionalinėms turtinės daiktinės teisės išimtims Vokietijoje tokių yra, manau, kad kitose valstybėse taip pat kolegos turėtų tai paminėti dėl uh, jurisprudencijos e, reikėtų siekti didesnio sudarinamumo su paveldėjimo teisės reglamentu. Yra numatyta galimybė rinktis, kokia teisė galioja ir koks teismas yra kompetentingas, sprendžiant atitinkamus ginčius, tačiau jeigu nebūtų pasirenkama iš anksto, teismo kompetentingumas e, arba valstybės narės teisės nėra pasirinkamas, tai turėtų būti automatiškai numatoma galimybė kreiptis į tam tikrą teismą, tačiau praktikoje, jeigu tie dalykai nebūtų reglamentuoti, būtų labai sudėtinga šias nuostatas įgyveninti dėl e, taikytinos teisės. Aš pritariu teikiamiams pasiūlymams, tačiau, pavyzdžiui, išduodant pažymas dėl nekilnojamo turto įsigijimo, manau, kad e, reikėtų daugiau įnešti aiškumo ir reikalaujant pažymų apie asmenų šeimininę padėtį. Dėl 16-18 straipsnio manau, kad reikėtų juos sujungti į vieną, nes jų nuostatos yra beveik vienodos, mano nuomonė, o 17 straipsnis galėtų po to e, sekti toliau dėl taikytinos teisės, jeigu nėra iš anksto pasirinkamas kompetentingas teismas arba teisės sistema. C punktą reikėtų pakeisti santokos sudarimo vietą. Galbūt galėtų nu, nuorodą ją išbraukti, nes dabar yra santokas sudaromos vėliose vietose, Las Vegas, Dominikoje ir kitur. Manau, kad reikėtų papildyti šį punktą įtraukti nuostatą dėl santokos sudarimo laiko ir dėl taikytinos teisės. Nežinau, dėl kokių priežasčių čia tokios nuorodos nebuvo pateikta. Kalbant apie dokumentų pripažinimo vyko tos pačios diskusijos, kaip ir svarstant paveldėjimo teisės direktyvą, panašius teisės aktus. Čia pateikiamas per daug plačios apimties formuluotės, norėčiau pateikti pavyzdį. Pavyzdžiui, jeigu pas mane kaip notarė ateina du asmenys norintys susituokti ir vyras yra musulmonas, tai e, šis musulmonas privalo prisiekdamas pareikšti, kad jis nėra susijęs antakiniais ryšiais su kitomis moterimis. Tačiau tas e, jo pareiškimas e, niekaip negali būti patikrinamas, todėl atitinkamus sprendimus gali priimti tik te, e, teismas nagrinėjantis materialinės teisės, taikinės teisės bylas, taigi siekiant išvengti tokio pobūdžio nesusipratimą susijusiu su, su E, viešo paudžio dokumentų pripažinimu reikėtų e, išspręsti šį klausimą. Dabar perėsiu prie registruotų partnerysčių. Europos notaro kongreso metu išaiškėjo, kad niekas nesupranta tarp notarų, kam reikalingi du reglamentai. Savame suprantama, abu reglamentus būtų galima sutraukti į vieną ir aš Maniau, kad į tai reikia atkreipti dėmesį ir raštu. Taip pat manau, kad dėl politinių priežasčių komisija pateikė pasiūlymus dėl dviejų reglamentų, siekdama atkreipti dėmesį į tai, kad yra kitokia padėtis kai kuriuose valstybėse narėse dėl registruotos tos pačios lyties asmenų partnerystės, todėl norėjau užbėgti kelių žakių tam tikriems teisiniams nesusipratimams arba reglamento nuostatų įgyvendinimo žlugimui. Tos valstybės narės, kurios e, neleidžia tos pačios lyties asmenims registruoti partnerysčių, galėtų priimti nuostatą, kad jų teismai nebūtų e, kompetentingi svarstyti atitinkamų bylų ir tokiu būdu per atgalinės duris nebūtų prastumimi pasiūlymai teismams e, svarstyti atitinkamas bylas. Man kaip liberaliai nepatinka galimybė neturėti teisinio pasirinkimo. E, tai yra susijęs su tam tikrais apribojimais galiojančio Švedijos teisėje. Komisija pateikia atitinkamą pagrindimą. Viena vertus įteigia, kad būtų galima pasirinkti kokią, teisinę, kokią nors teisinę sistemą, ypač tuo atveju, jeigu šalyje nesama tos pačios lyties asmenų registruotos partnerystės instituto. Tačiau mano <clears throat> nuomonę būtų galima numatyti e, tam tikrą iš ankstinį konsultacijos procedūrą tam, kad nebūtų pasirinkama tos šalies e, teisė, kurioje nėra atitinkama tos pačios lyties asmenų registruotos partnerystės instituto. Ir e, šiuo atveju manau, kad reikėtų vadovautis tos valstybės narės teisė, kuri tokį institutą turi. Toliau komisija bando pagrysti mm, nenumatomą galimybę rinktis e, valstybės narės teisės sistemos, neaiškumus susijusius su teisinėmis padariniais, pasirinkus vieną ar kitą teisės e, sistemą, neginčitina, kad e, turtinės pasiekmes daugiausiai yra orientuotos į skirtingų lyčių asmenų sudaromas partnerystės arba santokas e, ir nu, kad pasitelkus notarų konsultacinius gebėjimus būtų galima spręsti ir šią problemą. Man kyla didelė abejonė dėl to, ar nepažeidžiamas 20-asis e, pagrindinių teisų hartijos principas e, ir 21-asis nediskriminavimo principas 21 straipsnėje nediskriminavimo principas nustatomas, taigi manau, kad e, galėtume su kolegomis pasitarę paprašyti atlikti teisinę analizę dėl to, ar šis reglamentas dėl registruotos partnerystės turtinių pasiekmių atitinka pagrindinį teisų hartijos atitinkamas nuostatas. Kitas dalykas, kuris neminimas reglamente ir kurį pamačiau atsitiktinai, tai yra daug, daug kartinio registruotos partnerystės registravimo. Pavyzdžiui, esama tokių porų, kurios vienoje šalyje užregistruoja savo partnerystę ir po to grįžę į savo šalį, kur anksčiau tokios galimybės nebuvo, ją sugrįžta, jeigu ta e, galimybė atsiranda ir iš naujo užregistruoja partnerystę arba registruoja partnerystę toje šalyje, kurioje dėl e, finansinių priežasčių labiau verta tai daryti. Taigi čia iškyla problemų, kurios nenumatytos, kaip jų sprendimas nenumatytas reglamente, todėl reikia iš anksto nustatyti, kad galioja atitinkamai partnerystai tos valstybės norės teisė kurioje buvo registruota ši partnerystė. Tiek norėčiau pirmiausiai pasakyti. Ir e, pirmiausiai man labiausiai rūpėtų apsvarstyti klausimą, ar neturėtume paprašyti teisės tarnybos išvadų dėl pagrindinių teisų hartijos sutinkamų straipsnių 221 sudarinamumą su šio reglamentu pirmininkas. Daugiau aš neturiu, nematau norinčių kalbėti galiu tik pasakyti dėl e, teisės ekspertų išvadų, man dėl to problemų nekyla. Pranešėjai siūlyčiau kartu su sekretariatu parengti laišką teisės tarnybai su prašymu pateikti atitinkamą teisinį vertinimą. Gerai? Gerai. Tokia buvo diskusija trumpa ir glausta apie šį darbinį dokumentą, kuris buvo labai išsamei pristatytas, kai gausime išvadą, tai mes palauksime po to ir pranešimo, kuris bus svarstamas, tiksliau dabar bus uždaras posėdis ir turėtume padaryti kelių minučių pertrauką dėl techninių priežasčių ir vėl jį pradėti vėliau.